Buenos días a todas y a todos. Labas rytas. Norėčiau visų pirma informuoti Jūs, kad šio ryto mūsų temos ekspertai maloniai sutiko kalbėti trumpiau, kad mums liktų bent 10 minučių klausimams ir atsakymams. Tai tikrai būtų naudinga. Ir iš karto periname prie šiandienos temų. Po labai mm, konstruktyvios vakardienos, kuomet e, išklausėme politinio pasaulio atstovus, mm, prancūzakalbių, prancūzakalbius jungiančios organizacijos atstovus, taip pat kalbėjo įvairių tarptautinių organizacijų vertimo padalinių vadovai. Jie mums papasakojo apie daugia kalbystės e, priežastis. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip reikia renkti naujos kartos vertėjus žodžius, e, sinchroninius vertėjus kad galėtume ir toliau e, užtikrinti daugia kalbę darbo aplinką. Taigi dabar periname prie e, akademinių tyrimų ir akademinio pasaulio. Ir visų pirma, išgirsime naujųjų technologijų pasaulio pristatymą ir profesoriaus Vaibelio dėka išklausysime e, pristatymo apie tai, ką veikia mūsų smegenys. Todėl, daugiau nebedelsama, suteiksiu žodį daktarui Vaibeliui, Kalsrūje universiteto profesoriui iš Vokietijos. Taip pat jis dirba ir Pittsburgo universitete Junktinėse valstijose. Kaip kai kas iš jūsų tikriausiai žinote, jis yra vienas iš žymiausių pasaulio ekspertų mašininio veršimo srityje, taigi iš karto žodžiu teikiu jam. Um, the... Vicepirmininkė Martinės, e, gerbiama generalinė direktorė Olga Kasmidų, e, gerbiamas ponė Jimenės Marin, man labai didelė garbė ir labai malonu su jumis čia susitikti, labai įspūdinga auditorija. Praėjusią savaitę įvyko E, specialus renginys. Mes turėjome galimybę apsilankyti parlamente ir apžiūrėti vertimo sąlygas. Man padarė įspūdį čia, kaip e, žmonės vertėjai dirba šiame parlamente. Aš atsiprašau vertėjų, nes pavadinau tarsi vertėjais žmonėmis. Ir verčiama į 24 pasaulio kalbas. Neįtikėtini ge gebėjimai Aš pats kalbu penkiomis kalbomis, bet turbūt tris minutės negalėčiau paversti. Mane užtektų koncentracijos ir negalėčiau taip sklandžiai kalbėti, kaip e, čia dirbantys vertėjai. Tikrai įspūdingi žmogaus sugebėjimai čia atsiveria. Šiandien savo kalboje kalbėsiu E, nesiekdamas jokių būdų jūsų pakeisti. Jūs pamatysit, kad kol kas neturime jokių galimybių pakeisti vertėją žmonės. Jūsų sugebėjimas versti yra ypatingas. Todėl aš kalbėsiu tik apie technologijas, kurias būtų galima pritaikyti mums visiems. Aš e, priminsiu, kad visi pasaulyje turbūt svajoja apie galimybę suprasti vieniems kitus, nepriklausomai nuo to, kokią kalbą kalbame, bet kokiamis aplinkybėmis. Ir neretai mes Europos parlamente netu, neturime tokių galimybių kaip Europos parlamente. Čia būdamas aš supratau, kad mes gyvename tarsi mažame pasaulyje. Visi kartu dirbame, pasaulis tampa vis labiau globalizuotas. Matome, kad e, mainai komunikacijos didėja Ir Europa e, turi integruotis nepriklausomai nuo kalbinių skirtumų. Viena vertus gali būti tokių, kurie sakys, kad mes visi galim kalbėti vieną kalbą. Tačiau tuo pat metu atsiranda kita tendencija, kuria akcentuojama kalbinė įvairovė, e, kalbų, kultūros ir papročių kienoje valstybėje grožis. E, individualizmas ir pasididžiavimas savimi turi būti suprastas, kad, suprast, kad galėtume pasiekti e, viso pasaulio žmonių širdis. Todėl mes turime rimtai iššūkį, kaip galime sukurti tokį mažą pasaulį, e, tuo pat metu neignoruodami kultūrinio tapatumo. Europa dabar jau turi 24 kalbas pagal paskutinius skaičiavimus, plus dar yra daugybė dialektų. Ir iššūkis pasiekti tokią visuotinę integraciją yra labai rimtas. Šiuo metu tai daroma e, pasitelkiant vertėjus žmonės arba kartais visai nėra to daroma. E, Daugelį konferencijų, kurioje aš dalyvauju, yra kalbama laužyta anglų kalba. Ir dabar galėtume e, pamatuoti, kaip gerai žmonės Europoje kalba angliškai. Yra tokių, kurie mano, kad pereiti prie anglų kalbos gali būti geras sprendimas. Bet pažiūrėkite į skaidrį ir pamatysite, kad skirtingose Europos pasaulio dalise, e, e, e, skirtingose, atsiprašau, Europos dalise tik 30-40 procentų žmonių kalba vienokia ir kitokia anglų kalba. Todėl e, Toks sprendimas turi būti atmestas ir turbūt perimas prie anglų kalbos yra tikrai nepageidaujamas daugelėje valstybių. Ką galima daryti? Pasitelkiami žmonės versti žodžiu ir raštu. E, 500 tūkstančių vertėjų raštu e, pasaulyje dirba, 150 tūkstančių Europoje. E, vertimų rinka sudaro 31 milijardą dolerių. ES e, išleidžia daugiausia - 1,3 milijardų e, eurų vertimams žodžiu ir raštu. 24 e, kalbos vartojamos ES, o pasaulyje yra 6000 kalbų. Jeigu norime, kad būtų rastos galimybės visus išversti pasaulyje, tai reikėtų sukurti 36 milijonus vertimo kanalų, vertimo krypčių. Tai yra vargu ar įmanoma. Taigi iš tiesų yra išverčiama žodžiu ar raštu tik labai nedidelė dalelė visų poreikių. E, jeigu pažvelgtume į konferencijas, tai pamatytume, kad padėtis nėra nei kiek geresnė. 300 tūkstančių konferencijų per metus vyksta Europoje. Tik vienas procentas yra verčiamas e, vertėjų. Per YouTube kiekvieną minutę yra paskelbiamas naujas video. Televizija, palidovinė televizija, kabelinė televizija pasiekia visas pasaulio dalis. Vyriausybės universitetai bendrovės organizuoja įvairiausias e, paskaitas e, ir jų mastai tik auga, organizuojama daugybė susitikimų, vyksta daugybė telefoninių pokalbių, E, daugybė susitikimų atsitiktinai keliaujant ir panašiai. Ir viso to mes negalime daryti tik savo kalbomis. Taigi, ką galėtume padaryti? Aš manau, kad šis iššūkis yra milžiniškas ir jo tik žmogaus sugebėjimai įveikti neįmanoma. Todėl mes nepaprastai daug laiko, e, pastangų ir pinigų skiriame tam, kad rastume automatinio vertimo sprendimus. Taigi, ar technologijos gali išspręsti problemą? Žinoma, labai e, sunkus darbas yra rasti galimybės e, išversti automatiškai ar žodžiu, ar raštu kalbas. Jau apie 20 metų ta problema yra sprendžiama. Mūsų e, kuriama programa apima tris e, žingsnius abiem kryptimis. Pavyzdžiui, sakykime, iš ispanų į anglų kalbą reikia verti. Pir, versti. Pirmiausia, reikia surasti kalbos atpažinimo sistemą, kuri žodį paverčia tekstu. Kitas modulis būtų vertimo raštų sistema, kuri tekstą anglų kalbą paversta tekstu ispanų kalba. Kita vertus, reikia uh, E, sistemos, kuri rašytą tekstą ispaniškai paverstų žodiniu tekstu ispaniškai, žodžiu. Taigi reikia ispaniško kalbos atpažinimo mechanizmo. Turi būti rastas vertimas raštu iš anglų ispanų ir e, teksto atpažinimo ir pavertimo žodžiu metodika. Per pastarosius dešimt metų vis daugiau yra suprantama, kad e, sistemų E, programavimas yra labai sudėtingas, nes yra nepaprastai daug taisyklių, pagal kurias būtų galima žmogaus kalbą suprasti. Ir visi mokymo metodai yra pagristi tam tikrais automatiniais mokymo metimais, me, metodais. Ir mūsų mašinos taip pat yra grindžiamos tam tikromis taisyklėmis, tam tikrais automatais. Mes matome, kad internete yra vis daugiau ir daugiau duomenų. Tuos duomenis dabar galime iš interneto, iš viso pasaulio paimti ir iš jų sudaryti duomenų bazę naudojama sistemų kūrimui. Mes galime surinkti žodinės kalbos duomenys, mes galime surinkti verčiamų tekstų duomenys ir mūsų mašinos tą daro nuolat. Aš jums nepristatinėsiu detalių apie tai, kaip tie modeliai veikia, bet pagalvokite, kad tos sistemos galėtų būti traktuojamos kaip žodynai arba kontekstinė atmintis arba kalbos moduliai. Juose yra sukaupiama tokia statistika, kuri leidžia vis labiau suprasti, kaip žodžiai gali būti verčiami ir kaip jie gali būti panaudojami tam tikromis aplinkybėmis, tam tikrame kontekste. Pasinaudodami tą metodiką mes e, e, suorganizavome keturių etapų mokslinį tyrimą. 90-mečio pabaigoje, 10 pradžioje mes sukūrėme e, sistemas, kurios patvirtino, kad mūsų sistemos gali būti realizuojamos. Janus buvo pirmoji sistema, kurią pritaikėme Europoje. E, buvo galima išskirti vieną sakinį iš 200 e, sakinių ir sistema atpažindavo tą sakinį ir jį paversdavo į kitą kitos kalbos sakinį. Deja, e, sistema buvo labai ribota ir tik 200-300 žodžių buvo toje sistemoje. Per kitus dešimt metų mes kūrėme tam tikras spontaniškas sistemas. Kai žmogus kalba, jam buvo leidžiama apsiriboti tam tikrą kalbos rytimi. E, bet žmogaus negalima apriboti, pažaboti, renkantis žodžius ar renkantis kalbėjimo temą. Žmogus be abejonės pasirenka visokiausių abejonę, pavyzdžiui, ar dviejonę išreiškiančius žodelius. Visą tai išversti buvo labai sunku. Laimiai po ilgo darbo išiškėjo kitos dvi kryptis, kurias dabar pradėjome taikyti. Pradėjome e, dabar dirbti su mobiliosiamis nuoseklaus vertimo e, E, technologijomis, jos yra labai naudingos keliaujant, humanitarinių misijų metu, sveikatos apsigoje, policijai, kariuomeniai, tokios sistemos labai pasiteisina. E, žmonės e, turi dirbti praktiškai vietoje ir jiems reikia mobilių įrenginių. Kita svarbi sritis yra sinchroninis vertimas stacionariai. Pagalvokite, pavyzdžiui, apie transliuojamas žinias arba paskaitas universitetuose arba vyriausybės arba vyriausybių lygmenių sakomas kalbas. Dabar aptarsiu šios du uh, modelius atskirai. Pirmiausia, mobilus nuseklusis vertimas. Uh, dirbant praktiškai, uh, žmogus nori pasakyti vieną ar kitą mintį ar sakinį savo kalbą ir reikalauja, kad sistema išversų ją į kitą kalbą. Lygiai taip pat reikia, kad veiktų atvirkštinis procesas Mes e, tokią metodiką ypač pritaikoma humanitarnėse misijose. Iki šiol tai būdavo daroma pasitelkiant vertėjus e, žmonės, bet e, neretai krizinėse pasaulio dalise tokius vertėjus rasti yra labai sudėtinga. Todėl yra pasinaudojama įvairiausiomis įvairiais piešinėliais, žodynais, bet neretai visuomet tai įmanoma panaudoti. Be to, e, kartais dėl to, kad nesusikalbama, iškyla abejonių pasitikėjimui ir saugumui. Pas, e, ir kartais, e, jeigu randame vertėją vietoje, net ir juo negalime pasitikėti, todėl mes pradėjome galvoti, kad reikia techninių sistemų. Pirmiausia, jos buvo pritaikytos keliautojams. keliautojams ir nusprendėme, kad tą mūsų kuriamą sistemą būtų galima įdėkti į nešiojamą įrenginį, kurį bet kas galėtų nusipirkti. E, Šio laikiniuose išmaniosiuose telefonuose turime vadinamasis programėlės ir e, bet kas iš jūsų gali tokią programinę įrangą gali pasikrauti į savo telefoną. Mūsų programėlė vadinasi GBGO. E, Android telefonams yra pritaikyta, 10 kalbų dabar yra įdėkta į ją, ketiname ją išplėsti iki 15 žodynas siekia maždaug 40 tūkstančių žodžių. Viena iš ypatybių yra ta, kad nereikia interneto, viskas veikia pagal telefono vidaus sistemą. Tai yra itin svarbu, kai kalbame apie humanitarnės pagalbos teikėjus arba kariškius, nes e, mūšio laukia interneto ryšio nebus. Taigi taip atrodo mūsų sistema kaip jau sakiau, tai yra telefonė, e, išmanio telefono programėlė, ją galima pasikrauti ar į iPhone, ar į Android programą, galite pasirinkti kalbą. Apple bendroviai taip patiko e, ši programėlė, kad jie e, net reklamą pasitelkdami ją buvo parengę, kuri buvo rodoma e, Kanadoje, Junktinėse Amerikos valstijose. Shared pictures as I went. My mom loved that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 E, iPadą, kad jūs galėtumėt suprasti, kaip kas veikia. Ekrane lengviau skaityti turbūt yra, kas parašyta. Ir aš taip, pažiūrėjau, aš galiu pasakyti hello, it's nice to meet you ir jis bus išverstas į ispanų kalbą. I have a problem, I have a cold. Tengo un problema, que tengo un resfriado. Desde cuando que lo, um, sometimes we make mistake, ¿cuánto tiempo lo han... Um, How long it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 describe our problems. Bien, esta máquina que podemos describir problemas. So, with these devices we have Taigi, su šiais įrenginiais mes e, stengiamės išvengti klaidų, bet e, kadangi pritaikėme skirtingiems įrenginiams, tų klaidų pasitaikė daugiau. E, bet ir žmonės daro klaidas, klaidas ir viena iš mūsų ypatybių yra ta, kad e, mes klaidas sugebame ištaisyti. E, šie renginiai irgi gali pataisyti savo klaidas. Jeigu jie e, padaro klaidą, galima tiesiog panaikinti tą vertimą, galima įrašyti jūsų norimą tekstą raštu ar paprašyti, kad aparatas išverstų iš naujo. Gali būti, kad klaida bus pataisyta. Aišku, taisydami klaidas mes mokomės, nes kiekvienas taisimas yra fiksuojamas sistemoje ir sistema iš to tarsi mokosi ir toliau jį tobulėja. Kaip jau sakiau, šios sistemos yra naudojamos humanitarnėse misijose. Į skirtingas pasaulio dalis kiekvienais metais važiuojame ir vertiname e, įrenginių poreikius. Štai čia nuotraukose matote, kokiamis aplinkybėmis vertimas yra reikalingas. Būtų galima pasitelkti vertėjų žodžių, vertėjus gyvus žmonės, bet ne visuomet tai yra įmanoma. Štai čia Tailandė, Junktinių Amerikos valstijų e, kariuomenė kartu su Pietričio Azijos e, kariuomenė E, organizavo medicininę, civilinę, e, humanitarinę programą ir buvo bandoma išsiaiškinti, kaip e, humanitarinių katastrofų atveju būtų galima padėti žmonėms, pasitelkiant technologijas. Kaip jau sakiau, kiekvienais metais važiuojame į tokias humanitarnės misijas, štai čia Tailandė ir Kambodžoje įvykę uh, renginiai. Kambodžoje irgi labai daug kalbinių problemų iškyla, reikia ieškoti vertimo galimybių, kad galėtume padėti žmonėms. Tūkstančiai žmonių Kambodžoje susilaukė e, medicinės pagalbos ir e, kad e, mes galėtume jiems suteikti tą pagalbą užsienio kalbomis, reikia vertimo įrenginių. Dar viena humanitarinė. E, programa Petis į petį iš Pittsburgo jį organizuojama. Štai čia yra misija į Hondūrą ir Pittsburgo klinika organizuoja paramą vietos žmonėms. E, savanoriai, e, gydytojai ir medicinis personalas e, pasinaudoja vertimo įrenginiais bendraudami su ligoniais. Visa tai e, reikalauja daug pastangų, bet galiu pasakyti, kad mes tobulėjame. Aš, esu, aš galiu Jūs patikinti, kad ne visuomet e, yra įmanoma rasti vertėjų žmonių. Ir nors mašinos e, neverčia taip gerai kaip žmonės, tam tikromis aplinkybėmis jos yra neišvengiamos, jos yra būtinos. Visuomet e, reikia pasitikėti vyriausybėmis, bet tik vyriausybės gali turėti vertėjų žodžiu, o aparatai praverčia paprastiems žmonėms. Toliau, štai čia matome, kaip veikia sinchroninis vertimas. Kaip jau sakiau, ne visuomet yra įmanoma pasitelkti e, tą sistemą. Jeigu žiūrite televiziją, kalbatės telefonu, dalyvaujate posėdžiuose ar klausotės akademinės paskaitos, Tai girdite ištisą srautą žodžių ir sakinių. Negalime laukti, kol kažkas e, paspaus e, mygtuką ir pakartos tą sakinį kitą kalbą. Be abejo, yra surinkta labai daug e, duomenų iš Europos parlamento, kuriuos mes naudojame savo sistemų plėtimui ir kūrimui. Mes stengiamės kurti sistemas, pagal kurias žodis vertimas būtų suteiktas. Universitetų paskaitose iškyla ypatinga problema ten e, vertėjų žmonių nebūna, bet visuomet yra studentų, kurie, pavyzdžiui, nesupranta vokiečių kalbos mūsų universitete. Todėl mes norime tokiems studentams suteikti galimybės e, klausytis paskaitos vokiečių kalba ir ją suprasti. Jeigu e, yra pranešėjas e, svetima kalbis ir jūs tos kalbos nesuprantate, e, mes stengiamės rasti įrenginį, kuris padėtų jį suprasti. Žinoma, automatinės sistemos jokių būdų neprilygs vertėjams žodžiu ar raštu, bet įsivaizduokite, kad nėra vertimo tarnybos ir jūs nesuprantat nei vieno žodžio toj svetimoj kalboj. Todėl galbūt techninė sistema jums šiek tiek padės, šiek tiek išvers sistemą ir jūs bent jau tos paskaitos esmę suprasite. Mūsų studentai Vokietijoje pareiškė, kad ši problema yra labai rimta. Turiu galvoje kalbos mokymosi kalbą. E, užsieniečiai studentai Vokietijoje sako, kad daugiau reikia laiko kalbai išmokti, negu dalykui suprasti. Ir e, jie per daug jėgų turi skirti kalbos mokymuisi. Bet žinoma, mes nesakome jiems, kad nereikia mokyti vokiečių kalbos, mes skatiname juos mokytis vokiečių kalbos. Bet tuo pat metu e, protų nutikėjimas vyksta visame pasaulyje ir Vokietijoje kviečiamės studentus iš, ir darbuotojus iš viso pasaulio. Europos komisijai finansuojant e, organizuojame ir kitą projektą, kuris vadinasi ES tiltas EU Bridge. Ir e, šis projektas yra e, vykdomas kartu su įvairiomis vertimo tarnybomis. Mūsų siekia suteikti vertimo paslaugas plačiosioms gyventojų masėms. Štai čia matoma sistema apima kalbos atpažinimą ir vertimą, apie ką aš kalbėjau jau ir anksčiau, bet e, išsprendėme vieną problemą. Nebereikia sakyti taškas ir kablelis vidury sakinio. E, ver, mechaninis vertėjas pats turi suprasti, kur yra sakinio vidurys arba kur yra jo galas ir tada gali išversti tą sakinį. Dėl to mums iškilo nemažai sunkumų, kuriant techninės galimybės. Kitas dalykas yra kalbėjimo maniera. Kaip mes kalbame su auditorija salėje. Visi kalbate skirtingomis kalbomis ir visi esat užsidėję ausines. Bet taip pat yra įmanoma kalbėti e, pasitelkiant e, tam tikrus projektorius ar e, kitokias e, paskaitos technologijas, kurių būtų neįmanoma išversti. Kaltrūvės universitete mes e, esame sukūrę sistemą, kuri verčia internetu ir pasinaudoja um, jo galimybėmis teikiant informaciją visiems. Atėjęs lektorius e, savo tekstą e, įrašo kompiuteryje. Kompiuteryje tas tekstas yra išverčiamas ir e, jį studentas gali rasti interneto svetainėje. Internetas savo nešiojamame kompiuteryje ir kitame internetinėme renginyje gali perskaityti tą tekstą. E, studentas gali pasirinkti netgi kalbą, į kurią jis yra išverstas, nėra verčiama į keletą kalbų. Tai yra daroma pagal server, pasinaudojant serverius, kurie yra e, sukurti pasinaudojant mano minėtų projektų. Šią vasarą Vokietijoje vyko keturios paskaitos, kuriuose taip buvo išversta iš vokiečių į anglų kalbą. Kitas dalykas - PowerPoint pranešimus mes išverčiame raštu ir studentai, kurie nesupranta e, skaidrių prezentacijos, gali ją internete rasti išverstą į kitą kalbą. E, studentai gali paskaitos medžiagą perskaityti po paskaitos, nes viskas yra kaupiama archyve. Galime pasinaudoti paieškos ir informacijos išgavimo e, metodiką. Studentas įrašo pagrindinį žodį ir pagal jį sistema suranda, kurioje vietoje lektorius kalbėjo viena ar kita tema. E, sinchroninis vertimas, kaip sakiau, yra kitas iššūkis. Tai yra nuolatinis monologas pirmiausia. Kalbama labai greitai, spontaniškai, neretai e, sukapoti yra sakiniai, kartais yra kostima, kartais e, yra nutylama pamastyti, kartais pasijokiame ir visą tai turi sistema apdoroti. Žodynas taip pat yra ypatingas Akademinių lygmenių paskaitose be abejonės bus labai daug terminų, todėl reikia įtraukti daug skirtingų žodžių e, panaudojisemų skirtingose paskaitose. Ir aš, jeigu paprašyčiau dabar e, vertėjų esančių šioje salėje peržiūrėti mano pateiktas skaidres, tai jie turbūt surinktų be galo daug terminų, kuriuos e, būtų sudėtinga išversti. Be to, visa tai vyksta labai greitai. Sunku yra išversi ne tik vertėjui, bet ir mašinai. Ir e, vertimas automatiškai vyksta su šiokiu tokiu atsilikimu. Vokiečių kalba mums buvo ypatingai sunki pritaikyti. Tie iš jūsų, kas kalbate vokiečių kalba, žinote, kad ten yra ta sudėtinga problema, kad veiksmažodis visą sakinio pabaigoje ateina. Kartais reikia keletą minučių palaukti, kad sužinotum, kas norima pasakyti. Uh, Vokietijoje, bet to, vokiečių kalboje, atsiprašau, taip pat yra labai svarbios galūnės. Ir e, reikia sukurti tokią sistemą, kuri tarsi išskaidytų e, žodį ir e, iššifruotų atskirų gramatinių elementų reikšmę. Kaip jau sakiau, techninėse paskaitose yra nepaprastai daug terminų, bet dar naudojamos ir formulės. Jeigu kažkas paminėjo formulę, tai nebūtinai ji bus parašyta, reikia, kad sistema atpažintų tą formulę iš e, žodinės medžiagos. E, gali būti, kad e, vienas ar kitas ženklas skirtingoje kalboje ar skirtingame kontekste turi skirtingą reikšmę ir sistema turi tai atpažinti. Per paskaitas iškyla ir kita problema angliški žodžiai e, yra naudojami kitose kalbose. Pavyzdžiui, tokie žodžiai kaip iPad ar laser vokiečių kalboje yra tariami kaip anglų kalboje. Be to, vokietijai, vokiškai kalbant, mes vartojame žodį download, e, anglišką žodį ir vokiška sistema to atpažinti negali. Be to, tas e, veiksmažodis download gali būti suvokietintas ir jis gali būti padarytas, pavyzdžiui, downloaded, tada visai sistema nieko nebesupranta. Taigi e, nuolat adaptuojame savo e, mašinas, kad jos žinotų, kaip susidoroti su tokiu tekstu. E, kai kurie, kai kurios sistemos, kaip jau minėjau, yra nuolat adaptuojamos Sprendimų ieškome pasinaudodami PowerPoint skaidres, PowerPoint leidinius. Mes e, atliekame internetinės paieškas panašiems e, e, terminams rasti ir vienai ar kitai sistemai sutvarkyti neretai reikia labai daug medžiagos surinkti. Didžiausias iššūkis, kaip nuo tokios vienos ar dviejų kalbų apdorojimo sistemos pereiti prie šešių tūkstančių kalbų egzistuojančių visame pasaulyje. Siekiame, kad ta apdorojimo sistema būtų paprastesnė ir pigesnė ir kad ji būtų pritaikyta įvairiems šaltinėms. Prieš baigdamas aš norėčiau dabar išsakyti keletą minčių, kad mes galėtume padiskutuoti. Ar vertimas žodžiu mašinomis yra įmanomas? Taip, aš galėčiau pasakyti. Ir rezultatas bus vis toliau tobulinamas. Be to, sistemos bus prieinamos per internetą. Ar mes galime pakeisti vertėjus žodžiu? Aš labai tvirtai galiu pasakyti ne. Mašininio vertimo kokybė iki šiol išlieka žymiai blogesnė negu verčiančių žmonių. Ne, galime ten įtraukti žmogiškos galimybės nuspręsti, nuspėti, kas bus pasakyta, intuicijos. Tačiau mes turime suvokti, kad prieš pastatant žmogų ir mašiną būtina suvokti, kad yra daugybė žmonių, kurie neturi prabangos naudotis vertėjai žodžiu žmonėmis. Todėl mes turime prisitaikyti prie realybės arba kalbėti labai prasta anglų kalba arba visiškai nebebendrauti. Ir tai iškelia rimtą socialinį iššūkį. Ar mes grįžtame viduramžius ir e, nesusišnekam, o tik tai klausom, ką sako vyriausybė ir bažnyčia, ar mes ieškome galimybių e, susikalbėti verčiant mašinomis. Ar mes trukdome e, žmonių galimybėms ar norui mokytis kalbų? Ne. Technologijos suteikia galių E, žmonėms tarpusavyje bendrauti ir skatina žmonės labiau mokytis e, kalbų. E, mes tikimės, kad žmonės naudodami tas mašinas patys bus paskatinti dar labiau mokytis tų kalbų, kurioms tas mašinas naudoja. Turime suprasti, kad mūsų uh, tikslas yra padėti žmonėms vieniems kitus suprasti ir integruotis. Mes norime skatinti kalbinę įvairovę ir išsaugoti kalbinį paveldą. Mes norime Europoje sukurti veiksmingą pagalbą visiems žmonėms, paramą visiems žmonėms. Jokių būdų nenorime ignoruoti šios problemos, nežinome, kad jie egzistuoja e, Galime viso to pasiekti tik tai pasitelkdami ir žmonės vertėjus, ir techninę pagalbą. E, galime e, rasti simbiotinius e, sprendimus įvairioms kalbos paslaugas teikiančioms tarnyboms pasitelkdami e, techninę pagalbą, kuri papildytų žmogaus pastangas. Ačiū. Muchísimas gracias, doktor. E, labai ačiū daktarui Vaibeliui. Noriu pasakyti, kad e, vicepirmininkas labai atsiprašo, turėjo išvykti, negalėjo mm, ilgiau pasilikti. Ar kas nors nori ko nors paklausti, ką pasakyti? Mm matėme, kad e, e, išgirdo žodis maki, išgirdome žodį maki, nežinau, <laughs> galbūt iš, galės ta mašina išversti jūsų klausimus. Jeigu norite klausti, prašom. Labai ačiū už tokį įdomų pasisakymą. E, turiu klausimą dėl e, laukimo. Jūs kalbėjote apie kalbas kaip e, vokiečių, turkų, kur veiksmažodis yra sakinio pabaigoje. Ir reikia laukti. Ir ar aš teisingai supratau, kad jūs sakėte e, vienas žodis pasakomas vokiškai ir paskui keturi angliškai. Ar teisingai e, supratau? Taip. E, E, buvo pasakyta žo, e, vokiška e, frazė, kur, tai yra vienas žodis ir paskui į anglų kalbą išverčiama visu sakiniu. Taip pat nepamirškime, kad dar yra galūnės priklausomai nuo linksnių, taigi yra labai sudėtingas vertimo procesas. Turkijo, turkų kalbos morfologija taip pat yra sudėtinga yra mm, morfologijos analizatoriai įdėgiami į sistemą, kurie išskaido frazę į morfemas, o paskui reikia jas išversti į kitą kalbą. Atgal, sustatyti ir išversti. Taigi pirmiausia, e, kalba paverčiama tekstu, e, tekstas išskaidomas ir paskui e, jisai išverčiamas Iš tikrųjų, mes kalbam apie du e, dalykus. E, vokiečių kalboje didžiulė problema yra veiksmažodžio laukimas. Ir e, pavyzdžiui, jeigu būtų pasakyta, kad aš laukiu kitos savaitės konferencijos, vokiškai tik tai veiksmažodis atsiras pabaigoje. Taigi labai sudėtinga yra nuspėti tą veiksmažodį. Man atrodo, kad vertėjai žodžiu puikiai žino šią problemą, nes jeigu neteisingai nuspėji, tai tada turi visą sakinį perdirbti ir pakoreguoti mintį, kurią išvertėjai. E, taigi, kai verčia vertėjai žodžiu, jie turi tą sugebėjimą nuspėti arba paskui pataisyti, o mašina to negali Paprasčiausiai e, frazėje e, paskutinis žodis nukrenta fraz, e, jos pabaigoje ir prasmi išsikraipo. Aš noriu pasakyti, kad ver, su ver, vertėjo darbas siejamas su atminties problema. E, pavyzdžiui, kartais reikia laukti 10 minučių ir tik paskui gali versti, o mašina tos problemos neturi, ji gali versti ir valandas e, trunkančią kalbą. Mašinos yra labai geros e, tam tikrose sferose, kur ir žmonės gerai dirba, taigi reikia galvoti, kaip dirbti kartu. Labai ačiū, ar dar kas nors norėtų paklausti, prašom, kolegos iš e, Sankt Peterburgo. Ačiū. E, Manau, kad e, vertimo žodžius rytyje ši technologija progresuoja, nesvarbu, kad ir kokia emocinga mūsų reakcija būtų į tai. Ir e, kalbant apie specifinį lingvistinį komponentą, jūs gale pristatėte problemas. Svarbiausia, man atrodo, šiandien pamastyti apie, apie tai, kokios kliūtis gali iškilti ir su kuo susidursime, tarkim, už penkių arba dešimties metų dėl mašininio vertimo technologijų pažangos. Man atrodo, kad svarbu tai, ką jūs pasakėte tai gale, kad mašininis vertimas skatins daugiau mokytis užsienio kalbų, nors ši technologija sudarys iliuziją, kad tas toks vertimas yra įmanomas, tačiau tai bus toks masinio pobūdžio vertimas. Ir tai susijęs su bendra žmogui labai svarbia problema, tai yra iš vis humanitarinio pasaulio vystimusi ir kaip tai susijęs su užsienio kalbų mokytų, mokymusi. Uh, Ir vystantis mašininio vertimo technologijai, mes turime galvoti apie tai, kokia turėtų būti bendra viską harmonizuojanti tendencija ir kaip išlaikyti didelės žmonių suinteresuotumą toliau mokytis kalbų. Ir be abejo, gyvas vertėjas e, mašininio vertimo technologijų pažangoje jo vaidmuo tarsi keičiasi, keičiasi jo kompetencijos ir žmogus tarsi bus, na, atliks kitokias funkcijas, galės, atliks kitokia, galės atlikti kitokias užduotis nei ta technologija. Ir naujos kartos vertėjai tikriausiai remsis šiomis technologijomis ir tai taip pat bus pagalba jiems darbe, verčiant. Yeah, I, I agree. I think the... Aš sutinku. Visiškai sutinku su jūsų mintimis. Manau, kad e, ši technologija yra ypač naudinga tokiuose situacijose, kur tai bus e, vertėjai, atsiprašau, ir toliau dirbs ten, kuomet jie bus finansiškai prieinami, taip pat kur, kur jie bus būtini, o mašinos vers tokį technologinio turinio tekstą. Ir kai kalbame apie niuansus, apie niuansuotą tekstą, tai be abejo tokį tekstą geriau gali išversti žmonės. Ir būtent tai jūs ir minėjote, žmogus geriau supranta turinį reikia nepamiršti ir diplomatinių aspektų, taip pat pagalbos, paramos teikimo funkcijos. Ver... Tai yra ypač svarbu, kalbant apie vertėjų žodžių ir kuomet jie naudojami. Vertėjas yra ne tik, ver... ne tik tam, kad atliktų darbą, kad išverstų, bet taip pat ir kad suteiktų kitas paslaugas. Uh, žmonės gali daug daugiau pasiūlyti nei mašinos. Ir e, būtent taip aš įsivaizduoju e, vertėjų vaidmenį ateityje. Jie atliks labai ypač sudėtingų tekstų vertimą. Kalbant apie laikrašius, televiziją, e, jau finansiškai nebeapsimokės kiekvieną dieną pavesti šį darbą žmonėms atlikti. Ir jeigu pasakyčiau kolegoms, kad kiekvienos e, paskaitos vertimui reikia dešimties vertėjų, žodžiu, jie pasijuoktų iš mūsų. Ir mes, mums svarbiausia suvokti bendrą turinį tais atvejais. Ir aš nemanau, kad šios technologijos eliminuoja žmonių e, norą suinteresuotumą mokytis kalbų. Tai susijęs su kultūros pažinimu. Ir jeigu su ja nesusipažįsti, neišmoksti kalbos. Ir tai vyksta kiekvieną dieną. Žmonės e, apsirūpinę įrangą vyksta į kitą šalį, jie šiek tiek žino apie tą šalį, apie jos žmonės ir paskui pradeda gilintis į kultūrą ir sužino daug daugiau. Elizabeth Kroel, Arte. Kalbėsiu prancūziškai. Kalba, e, šnekamoji kalba labai skiriasi nuo rašytinės kalbos. Aš pati daug verčiu iš vokiečių kalbos ir e, verčiant iš šios kalbos galima nuspėti iš sakinio pradžios, koks veiksmažodis gali būti pasakytas. Ir ir jūs galbūt neatsižvelgėte šį aspektą. O čia vertimas e, pasakyto žodžiu sakinio yra verčiamas raš, pritaikant rašytinio vertimo metodiką. Taip, iš tikrųjų, tai svarbus aspektas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į, na, darbą nedalesnę problemą. Abejonės abejonės mašinoms yra ypatingai sunku išversti, o žmonėms tai nekelia, nesukelia jokių problemų. Jeigu rašyčiau pokalbį su šeimos nariais ir pabandyčiau juos e, stenografuoti, perskaityti tą tekstą, net jeigu bus, tai bus visiškai teisingas tekstas, be jokių klaidų, jūs pagalvosite, kad žmonės buvo e, girti, nes tas tekstas bus pilnas e, įterptinių žodelių, mikčiojimo, mes taip kalbame. Todėl rašytinio teksto vertimas yra, žinoma, visiškai kas kita. Ir, žinoma, svarbu ir tai, ką jūs minėjote, akcentavimas, tarimas, tai sukelia papildomų iššūkių. Ir mes bandome e, užtikrinti, kad vertime pasijustus kur sakinys baigėsi, kur prasideda. Tačiau tai dar papildomas, e, dar vienas sudėtingumo ligmuo. Mes kol kas e, atliekame mokslinius tyrimus ir bandome užtikrinti, kad verčiant sakinį būtų išverstos ir emocijos arba drama pas, pasigirdusi tame sakinyje. Tačiau dar to nepasiekėme. Todėl mes kūrėme priemonę įrankį ir kol kas mums dar nepavyksta pertikti viso, viso žmogaus e, pertikiamo, žodžiu, emocijų spektro. Suteiksime žodį dar dviems kalbėtojams, dar du, dar du klausimus ir paskui išklausysime kito kalbėtoje. Sara Beilė, Europos taryba. Ačiū už šį pranešimą. Aš Kaip suprantu, tokia technologija bus pasitelkiama konkrečiojame kontekste, konkrečioje situacijoje. Jūs pristatėte vieną konkretų pavyzdį ir man atrodo, kad tuo atveju mašinų panaudojimas gali būti netgi žalingas, tai yra humanitarnėse krizėse. E, kalbame apie, žmonius, apie žmonės, kurie nukentėjo, kurie patyrė e, nelaimių. Kaip priversti vaiką kalbėti su gydytoju per mašiną? Ar tai nepakenks komunikavimui. Vertėjai yra labai svarbus komunikatoriai ir to ryšio užtikrintojai užmėsdėjai. Aš sakyčiau, kad tokiais atvejais nereiktų naudotis mašina. Aš esu dėkingas už tai, kad šį klausimą uždavėte. Mums taip pat kilo tų pačių minčių. Visų pirma, mes naudojomės e, ir vietinius, panaudojame ir vietinius žmonės, kurie kalba vietinę kalbą, pasitelkdami šią įrangą. Jeigu Amerikos jūrų pėstininkas bando e, užmėgsti pokalbį su Tailando gyventoja, kuri neseniai patyrė kažkokių skaudžių išgyvenimų, tai be abejo gali būti sudėtinga. Uh, Kambodžoje mes e, pasitelkėme vietinius gyventojus, kurie kalba tik vieną kalbą, bet jie yra tos kultūros atstovai. Taip pat įsivaizduo, tai, e, būtent taip vyksta pokalbis tarp uh, gydytojo iš užsienio ir to vietinio, vietinės bendruomenės atstovo pasitelkiant mašininę įrangą. Ir noriu pasakyti, kad aš, mane tikrai nustebino jūsų uh, komentarai. Aš keliauju visur pasaulyje ir aš labiausiai baiminuosi, kuomet pristatau šią įrangą, kad žmonės bijos kalbėtis su mašina, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Jie visiškai nebijo. E, tai tie žmonės, netgi jeigu, jeigu jie ateina e, pasimti nemokamai dalinamų vaistų, jie visi yra apsirūpinę e, mobi, išmaniaisiais mobiliaisiais telefonais. Ir todėl jiems kalbėti su mašina nebėra kažkoks tai keistas neįprastas dalykas. Manau, kad šiuo aspektu pasaulis keičiasi ir to pobūdžio baimės tikrai nyksta. Ačiū. E, ponas Kavronskis užduos paskutinį klausimą šios temos nagrinėjime. Kalbėsiu lenkiškai. Norėčiau pasveikinti Jūs e, padarius tokį puikų pristatymą ir norėčiau išreikšti įsitikinimą, kad toks vertimas, ši vertimo technologija pasaulyje bus labai plačiai pritaikoma ir bus naudinga. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį vieną socialinį aspektą. E, pavyzdžiui, naudojant tą lagami, vertimo e, nuotolinio sinchroninio vertimo sistemą, kuri naudojama e, išvykose. Nešiojama sinchroninio vertimo įranga. Svarbu yra, kokia misija mums yra keliama. Reikia paaiškinti visiems, kad tos įrangos, tos technologijos pritaikymo e, sritis yra ribota ir kad ta technologija niekada nepakeis gyvų vertėjų. Taip, aš suprantu jūsų pastabą ir aš visiškai su, tai suprantu. Mes visada tai akcentuojame, apie tai kalbėjau ir šiandien. Būtų, tai, tai sukeltų didelį nusivylimą, jeigu mes bandytume e, įtikinti visus, kad jau visos problemos išspręstos ir kad e, šis, ši vertimo technologija yra ideali. Tose bandymuose, kur dalyvaujame pritaikančią technologiją, yra žmonės, yra vertėjai, tačiau jų netiek daug. Kaip matėte, kaip, iš kai kurių nuotraukų e, mano parodytų grupėje būna iki penkių-dešimties vertėjų žodžiu, tai yra vietoje pasamdyti žmonės ir tai nėra profesionalai, iškyla kai kada problemų dėl jų darbo kokybės, tačiau gydytojai dirbantis bevelėje, kad tokie vertėjai jiems padėtų, nes jie geriau išmano kultūrinius bendruomenės aspektus. Ir paprasčiausius bazinius dalykus mes e, išsprendžiame. Ir Pavyzdžiui, kai ateina pas gydytoją pacientai e, kabinete, kur paskirstomi žmonės pagal negalės, tai yra paprasta ir pritaikoma. Ir aš papasakojau, kaip mes bandome suderinti viską. Mes pasitelkėme vertėjų žodžių, kai tai yra būtina, kai, e, viskas, e, kai klausimai yra opesni, o paprastus bazinius dalykus išsprendžia mašininis vertimas. Ačiū. Noriu padėkoti daktarui Vaibeliui už tikrai labai įdomų pranešimą. Y necesitamos un minuto y medio para que las nuevas tecnologías. Dabar dar pusantros minutės e, skirsime kitos temos pristatymui ir suteiksime žodį kitam kalbėtojui. Bien. Es un placer presentar. Man labai malonu dabar Jums pristatyti vieną mokslininką, e, daktarą Ervė Adelman, kuris dirba e, e, Ženevos universiteto medicinos fakultete ir jisai tyria tuos nuostabius procesus, kurie vyksta mūsų smegenyse, kai verčiame E, sinchroniškai ir kas vyksta tose e, galvose, kai vertėjai dirba. Aš tikiuosi, kad vertėjai neišsigas kai, nuo to, ką išgirs ir galės dirbti. E, sveiki, ponios ir ponai. E, man labai noris tikėti, kad e, mano pasisakymas bus toks pat įdomus, kaip ką tik tai išgirdote. Aš kalbėsiu Jums apie tyrimą mm, susijusiu su neuromokslais ir sinchroniniu vertimu. E, mano tema šiek tiek kitokia negu kad ta, apie kurią girdėjote. Kalbu apie, galima sakyti, biologiją ir apie vertimo magiją. Ir mūsų E, tikslas buvo įsiaiškinti, kaip e, veikia vertėjo smegenys, kai jisai atlieka šią užduotį. Mums labai įdomus yra vertėjai žodžių. Kodėl? Taigi, kodėl tyrėme vertėjų žodžių smegenis? E, Vertimas žodžiu yra nepaprastai sudėtinga užduotis. Tai yra užduotis, kuri reikalauja labai dėlės koncentracijos. Negalime tos užduoties at E, likti ne sitreniravus, nesimokiusi ir dėl to e, vertėjai yra puikus modelis tirti neuronų centrams. E, mes žiūrime, kaip vyksta kalbos kontrolė, kaip vyksta kognityviniai procesai ir kaip smegenys prisitaiko priklausomai nuo įvairių užduočių poreikių ir jų vykdymo. Kaip sakiau, vertimas E, yra, kur vertimas žodžių yra kur kas daugiau negu kalbos mokymas. Apie tai buvo kalbama ir vakar. Vertimas žodžiu yra viena užduoti, iš užduočių, kuri yra labai sudėtinga, kadangi reikia suvokti ir kalbėti. E, vertėjai žodžiu klauso e, to, kas yra sakoma, ką aš sakau, tuo pačiu metu verčia tai, ką sakau ir dar klausosi daug ką sakau. Taigi reikia sekti dvi kalbas vienu metu ir e, išversti tai, kas yra sakoma. E, vertai žodžiu, aišku, turi šaltinio turinį e, suvokti ir perteikti tam tikrą signalą. Ir manau, kad e, jūs tą ir darote. Man tikrai viskas, kas vyksta e, vertėjų galvose, yra magiška, stebuklinga. E, Ir aišku, e, reikia, kad verčiant žodžiu visos pajėgos būtų e, pajungtos, e, reikia klausyti, suprasti ir kalbėti. Galima kalbėti šiek tiek apie neuromokslus, psichologiją, apie smegenis dvikalbių žmonių Ir yra pastebėta, kad dvikalbių žmonių smegenys yra kitaip išsivyšusios, jos geriau leidžia atlikti vykdomasias funkcijas, taip pat lengviau sutelkti dėmesį ir keisti skirtingas užduotis, kurios atliekamos vienu metu. Taip pat e, kur kas geriau prisitaikoma suvokiami įvairūs gestai, signalai ir panašiai. Yra atlikti tyrimai, kurie rodo, kad e, dvi kalbiai e, žmonės turi tam tikrų e, kognityvinių savybių, kurios apsaugo juos nuo demencijos. Taigi dvikalbiai žmonės turi tam tikrų privalumų lyginant su žmonėmis, kurie moka tik vieną kalbą. Dabar norėčiau šiek tiek pateikti skaičių. E, matome, kad atlikta įvairių e, tyrimų dėl e, kognityvinių funkcijų, kurias, kaip, kaip jas atlieka kelias kalbas mokantis žmonės. Ir Dabar aš pereisiu prie neuromokslo konkrečiai ir pakalbėsiu šiek tiek, nors labai trumpai, apie neuromokslų istoriją. Taigi, pačioje pradžioje, aišku, smegenys e, mokslininkus mok, domina jau seniai, bet 19 amžiuje e, dirbo frenologai, e, specialistai, kurie galvoja, kad smegenys yra nepriklausomas organas, atlikantis savo e, kad galvoje yra įvairūs organai ir kad jie atlieka įvairias funkcijas ir e, taip pat e, žmonės galvojo, kad kaukolės forma apsprendžia žmogaus savybės. E, ne viskas yra teisinga, bet tokia buvo neuromokslų pradžia. Paskui pradėtas stebėti ryšys tarp smegenų pažeidimų ir žmogaus elgesio. E, matote dabar skaidrę. E, labai žinomos smegenys yra šioje skaidrėje taip pat e, žmogus, kuris gerai žinomas, Pieras Broka. Aš jums rodau smegenis, priekinę dalį, užpakalinę dalį, kairėje pusė ir ką atrado Broka. Jis tyrinėjo, tyrė vieną pacientą, Leborn, kuris te galėjo ištarti tik vieną pra, frazę prancūziškai, ta negalėjo kalbėti. Ir po jo mirties e, Broka e, išsiaiškino, kad buvo pažeistas, e, pažeistas smegenų dalis jo paciento. Tai yra e, priekinė e, smegenų dalis. Ir tai yra ta dalis, kuri yra susijusi su kalba, su gebėjimu e, tarti garsą, kalbėti. Ir e, tas žmogus negalėjo kalbėti, bet jis galėjo puikiai suprasti tą, kas jam buvo sakoma. E, šiek tiek vėliau kitas profesorius, Karlas Vernikė, e, taip pat stebėjo kalbos sutrikimus, esant smegenų pažeidimui. Ir jisai taip pat atliko tyrimus, kurie susiję, e, smegenų tyrimus, kurie susiję su atsakingi už kalbą ir ta zona smegenyse, kurią jisai nustatė, vadinama Vernikė zona arba sritimi. Ir e, taip pat e, jisai kalbėjo apie, tirinėjo tuos pacientus labiau, kurie negalėjo suprasti kalbos, bet galėjo kalbėti. Taigi yra tam tikras ryšys tarp supratimo ir kalbos. Uh, ir ilgainiui pradėta suprasti, kad už tuos du dalykus yra atsakingos skirtingos smegenų dalis. Taip pat e, noriu paminėti dar Vilderį Penfieldą, kuris e, e, buvo chirurgas ir kuris taip pat atliko daug tyrimų su pacientais, jisai naudoja elektrostimulaciją. Ir e, atlikus elektros simulaciją buvo galima e, atlikti vairias intervencijas, kadangi tuo metu e, smegenys nejaučia skausmo. Ir būtent jisai atliko tyrimus, labiausiai dėmesio atkreipimas į tą smegenų dalis, kurias matote. Jisai, kaip sakiau, tyrė pacientus, gyvus pacientus. Ir e, dabar aš papasakosiu, ką aš darau ir pristatysiu savo naudojamą techniką. Tai yra re, magnetinio rezonanso e, aparatas, kuris leidžia matyti vaizdus, e, matyti smegenis, ne tik jų struktūrą, bet ir matyti, kaip smegenys funkcionuoja. Parodysiu aš jums dabar keletą pavyzdžių. Dabar matote. E, E, nuskenuotas smegenis, e, kairė matote viršutinę smegenų dalį, o e, dešinėje užpakalinę smegenų dalį. Matote smegenų viršutinę dalį ir leidžia mums technika iki smegenų centro matyti vaizdą. Taip pat galima matyti kelių išmatavimų vaizdą, vertikalų vaizdą. Galiu pasakyti, kad e, mes e, matome smegenų morfologiją, bet ir kitų labai naudingų dalykų. Tai yra e, jungtis. Matote tokius spagečius išplitusius visur ir jie rodo jungtis tarp atskirų smegenų dalių. Tai yra jungtis tarp, pavyzdžiui, kalbos suvokimo ar kalbėjimo centrų. Ir matote taip pat e, dvi sensorinės funkcijas atspindinčias zonas, e, kurios reaguoja į e, vaizdinę simulaciją, stimulaciją, atsiprašau. Tai yra dalis, kuris yra, kuri yra smegenų užpakalinėje dalyje. Taip pat yra, čia matote, smegenų zonos, kurios reaguoja į vaizdinę E, garsinė e, stimulacija, e, matote kairėje ir dešinėje tuos centrus. Kaip matėte, smegenys susidaro iš įvairių zonų ir jos atsakingos už įvairias kasdienės labai sudėtingas funkcijas. E, matote iš e, šoninį vaizdą ir matote skirtingas skiltis. E, matote vieną šoninę skiltį, kuri atsakinga už regą, taip pat smilkinių zonoje yra kita skiltis, kuri yra susijusi su emocijomis, su atmintimi, o paskui e, priekinė dalis e, tai yra mm, smegenų evoliucijoje tarsi moderniausia, naujausia dalis, kuri yra susijusi su emocijomis, su kognityvinėmis funkcijomis, mūsų mintimis. E, Galvodami apie vertimą, mes daugiausiai e, stebėjome e, priekinės ir e, smilkinių smegenų skiltis, nes jos yra susijusios su supratimu ir kalbėjimu. E, taigi mes norėjome įsiaiškinti, kokio, kokie yra neuronų centrai, kurie dalyvauja vykstant e, sinchroniniam vertimui. E, Mes atlikome e, tyrimus su dviemis e, vertimo studentų grupėmis, taip pat buvo kontrolė grupė, e, kurioje buvo daugia kalbiai studentai, kurie gali labai bazinės vertimo žodžių funkcijas atlikti, bet kurie yra, nėra studentai lingvistai. Mums nesunku buvo rasti tokių studentų. Tyrimų pradžioje mes e, atlikome skanavimą, žiūrėjome į struktūrinius funkcinius elementus tiek e, tų dviejų vertėjų grupių ir kontrolinės grupės. E, magistro laipsniui studijuoti reikia 15 mėnesių įgyti ir mes savo tyrimą atlikome šiuo laiku laikotarpiu. Kiekvieną kartą mes prašėme, kad e, eksperimento dalyviai atliktų tris e, užduotis, e, kai jie atsiduria jau pačiame skaneryje. Problema yra ta, kad vykstant skanavimui, tyrimui labai daug sudaro triukšmo ir mes turėjom pakoreguoti savo užduotis. Ir E, mes prašėme, kad būtų verčiamos e, frazės, kurios nėra kalba, bet kurios yra atskiros frazės. Ir e, mes paskui po kelių pakartojimų ištardome naują frazę. Ir tokiu būdu sukūrėme tam tikrą kontekstą. E, aš e, skaidau vertimo elementus tam, kad paaiškinčiau, kaip mes e, viską darėme. Taigi mūsų, mums buvo aktualūs tokie dalykai kaip suvokimas, supratimas, kalbėjimas, taip pat savistebėsena arba klaidų tikrinimas. Taip pat, aišku, gebėjimas operuoti dviemis kalbomis, vienu metu. Ir mes specialiai norėjome išsiaiškinti, kas vyksta per vertimo žodžiu e, procesą. Taigi, kaip sakiau, žiūrėjome į suvokimą, supratimą, kalbėjimą, e, bet labiausiai mums buvo aktualu išsiaiškinti, kaip e, valdomos dvi kalbos vienu metu ir kaip vyksta vertimas. Mes tam, kad galėtume kon, kontroliuoti tai, kas vyksta smegenyse, mes uh, lyginome uh, to eksperimento metu įvairius vykstančius uh, procesus. Pavyzdžiui, uh, numatydavome tam tikras užduotis, kurios buvo susijusios tik su viena kalba. Pavyzdžiui, prašydama pakartoti tą pačią frazę. Ir žiūrėjome, kaip smegenys reaguoja į audityvinę stimulaciją. Taigi, kas e, vyksta? Matome dabar e, rezultatą. E, smegenys tik tai klauso tam tikros frazės. Vyksta stipri veikla, veikla smilkinių srityje, tai reiškia, kad eksperimento dalyvis mus girdi. Tai yra įdomu, bet nelabai įdomu. Paskui mes numatėme kur kas sudėtingesnės užduotis - e, kartojimą simultanišką tam tikrų frazių. Ir noriu pasakyti, kad mes žiūrime į skirtumą tarp paprasto klausimo ir e, sinchroniško frazių kartojimo. Ir e, dabar matote, kad e, kairėje e, smegenų centre vyksta, centrinė dalyje vyksta e, kairės pusės e, tam tikra veikla. Matote, kurioje vietoje. Taigi, tuoj paaiškinsiu, kas čia vyksta. E, dabar matote statiškus paveikslius. Dabar matote vertikalę tam tikrą zoną. Šioje pusėje matote yra e, tam tikri centrai, kurie atsakingi už kalbėjimą ir kurie supranta tam tikrus judesius, gestus. Taip pat šita zona yra labai svarbi smegenų viduryje, ji susijusi su dėmesio kontrole ir klaidų nustatymu, suradimu kaip pavyzdžiui suvokiama, kada mes suklydome, kad kada kažką netai pasakėme. Tai yra. Ir labai svarbu yra, kad e, dalyviai eksperimento buvo, kad dalyviai eksperimento savęs klausytų ir pasitaisytų. Dabar matote horizontalų pjūvį, e, kuris rodo branduolį, esantį labai giliai smegenyse. Jisai atsakingas yra už artikulaciją. Ir tai yra baziniai elementai ir susiję su suvokimu baziniu ir su uh, motoriškumu, su tam tikrais judesiais, uh, judesių atlikimu. Toliau, kas mus labai įdomino, buvo, kaip sakiau, e, pats sinchroninis vertimas, jo procesas. Ir buvo kartuojami žodžiai, uh, Mat, parodysiu aš jums e, raudoną spalvą visas zonas e, nuspalvintas, kurios dalyvauja vyktan, vykstant vertimui. Matote, kairėje pusėje šonėje dalyje smegenų vyksta tam tikri procesai, o jeigu peisime į kairėje pusę, tai ten e, veiklos nėra labai daug. Ir tai yra įdomu, nes žinome jau seniai, kad kairysis pusrutulis yra atsakingas už e, sudėtingesnės dal, e, elementus, pavyzdžiui, sintaksė, semantika ir panašus elementai. Dabar statiškose paveikslėliuose matote raudonas zonas, kurios e, pradeda veikti ta, tik tai tada, konkrečiai tada, kai vyksta sinchroninis vertimas. Jūs matote šiame pjūvyje kairėje pusėje yra e, brokos e, zona, kuri pradeda veikti ir kuri yra susijusi su semantinė percepcija, suvokimu. E, tai yra priekinė smegenų dalis, kuri valdo sintaksinius dalykus. Ir tai yra gilesnis, tai susijęs su gilesniu e, tų frazių, kurias reikia versti su pratimu. Toliau apačioje matote mažą zoną, kuri yra e, atsakinga už klaidų susiekimą, nustatymą. Ir toliau matote, kas vyksta smegenų viduryje. Yra toks mažas branduolys Tai yra uodeguotasis e, branduolys, e, kuris yra atsakingas už motoriką, už judesius, taip pat už pasirinkimą, gestų pasirinkimą. Tai yra labai svarbu, nes e, mes per tam tikrą lingvistinį tinklą atliekame vertimą, bet taip pat yra ir tam, tikra, tam tikros motorikos elementas. Ir mums e, labai įdomu ne tik tai tai, kurios zonos smegenų aktyviai veikia, bet ir kokios smegenų zonos vadovauja tai pačiai užduočiai, kurios ją valdo, e, kurios, pavyzdžiui, atsakingos už klausimą ir už kalbėjimą. E, ir už to proceso veiksmą vienu metu, sinchroniškai. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga užduotis. Mes e, e, stebėjome kiekvienu atveju eksperimente dalyvaujančius žmonės ir fiksavome kiekvieną jų ištartą frazę ir stebėjome, kaip kinta įvairios smegenų dalis, kaip kinta jų veikla pavyzdžiui, ar kažkas e, kaip nors išsiplečia, kaip, kaip e, viskas vyksta, matote e, abiejose pusėse smegenų žievės zonas, kurios atsakingos už klausimą. Ir tai, kaip sakiau, yra gana paprastas E, procesas, bet kur kas e, įdomesnį vaizdą matome, pasižiūrėję į e, visą smegenų pjūvį, matote dvi mažas dalis, kurios tampa aktyvios, kai vyksta sinchroninis vertimas. Tai yra smegenų dalis, labai svarbi tai yra mm, e, bazė ir e, ji e, yra atsakinga už Tai yra keutas ir jisai jame smegenų dryžuotojo kūno keutas ir jame vyksta labai sudėtingi procesai. E, verčiant. E, taip pat matote skirtingus e, kitus branduolius, matote tinklą, kuris yra susijęs, susijęs su kalbėjimu. Toliau, žiūrėdami į smegenis, matome centrus, kurie atsakingi už klaidų sekimą ir jeigu dar uh, E, pažiūrėsime giliau, matome centrus, kurie atsakingi už taip vadinamą multitasking, e, kelių užduočių vykdymą vienu metu. Mes e, matome, kad tie taškai yra priekinėje smegenų žėvės dalyje ir šiek tiek link vidurio. Uh, E, matote e, taip pat mm, zoną, kuri yra broka zona, kuri yra e, priekinė smegenų žievės dalis ir jį užtikrina ryšį tarp supratimo kalbos, reikia, iš kurios reikia versti, ir kalbėjimo. Mes E, žiūrėjome, kaip sakiau, kas vyksta smegenyse tuo metu, kai reikia aktyviai išlaikyti dvi kalbas. Ir štai matote, kiek e, centrų e, smegenyse veikia. Ir kas veikia, kaip procesai vyksta smegenyse tų vertėjų, kurie jau yra išmokę versti, kurie yra jau profesionalai ir įgyja daugiau praktikos. Mes tai į tą taip pat e, žiūrėjome. E, 15 mėnesių laikotarpyje, e, kaip sakiau, atlikome e, eksperimentą su studentais ir matėme, kad vyksta e, pokyčiai jau vyksta tam tikri smegenėse pokyčiai mokymo laikotarpiu. Bet kas vyksta tada, kai jau e, žmonės yra patyrę? Mes matome, kad e, yra sustiprėję tam tikri centrai, kurie ir tam tikros jungtis, kurios leidžia kur kas veiksmingiau, geriau atlikti tam tikras užduotis. Ypač matote dešinėje pusėje zoną. E, tai yra E, uodeguotasis branduolys ir jisai atsakingas už motoriką ir jisai atsakingas už kalbėjimą. Viena, tiksliau jisai nėra atsakingas už kalbėjimą, matote čia atsakinga zona, kuri atsakinga už kalbėjimą ir už sinteksės e, supratimą, suvokimą. Taip pat, kaip sakiau, matėme struktūrinių pokyčių ir tai labai įdomu. E, matote, e, mėlynas e, zonas ir geltonas, kurios rodo, kurios rodo pasikeitimus kurie įvykę jau yra vertėjui įgavus patirties. Tai yra keutas ir matote, kad tos zonos yra pasikeitusios galiu pasakyti kaip išvada, kad mokymasis gali labai rimtai pakeisti vertėjo žodžių smegenis. Ir įdomu, ar tai gali turėti kokiu nors kitų pasiekmių, pavyzdžiui, kognityviniams dalykams e, vertėjų gyvenime, ne tik tai profesinėme gyvenime, bet ir gyvenime apskritai. Dėkoju Jums uždėmesi ir dėkoju e, kolegiams, kurios e, man padėjo atlikti šį eksperimentą. Ačiū. Muchas gracias. Eh, tenemos ahora... Ačiū. Turime maždaug dešimt minučių, kurias galime skirti klausimams ir atsakymams. Visų pirma, žodis Klė Donovan. Noriu labai nuoširdžiai padėkoti už šį pranešimą, buvo tikrai labai įdomu ir labai malonu mums kaip vertėjams žodžius stebėti, kokie pokyčiai vyksta mūsų smegenyse, Aš, na, būtent tokia mintis buvo išdėstyta. Turiu keletą klausimų. Norėčiau žinoti, ar rengėtės tirti labai patyrusių vertėjų žodžių smegenis, kurie dirba jau daug metų, nes dažnai esu pastebėjusi, kad po dviejų, trejų metų e, darbo vertėjai jau ima dirbti kitaip, su, sukaupia patirties ir pradeda dirbti kitaip. Norėčiau paklausti, ar E, vertinant skanerių gautus vaizdus, ar jūs bandėte tirti smegenis, kaip jos reaguoja, kai yra, nuolat, kai yra nu, nuolatos eina tekstas kalbos ir, ir, ne, ir kaip dirba smegenis, kai jos verčia, kaip jos reaguoja, ne tik tai jų darbą tariant atskirus žodžius. Taip pat norėčiau žinoti, ar bandėte tirti zonas, kurios yra atsakingos už emocijas Mane tai ypač domina ir tai man svarbu dėstymo kontekst. Ačiū už tikrai įdomius klausimus. Bandysiu juos atsakyti iš eilės. Taip, dabar ėmėmės tirti tų vertėjų žodžius smegenis, kurie yra patyrę, jau kurie dirba daugiau, ilgiau. Ir manau, kad toks ir bus mūsų tolesnių tyrimų kelias. Kalbant apie darbo metodą, jūs klausėte, ar. Ir jūs sakote, kad patyrę vertėjai dirba kitaip, kad jų metodai kitokie. Aš sutinku. Tačiau aš sakyčiau, kad e, tai reiškia, kad smegenys tiesiog. Uh, dirba jau šiek tiek e, labiau automatiniu režimu, kad labai didelių pokėčių ne, nebus fiksuojama. E, tiesiog žmonės geriau susidoroja su savo užduotimis, daug nuosekliau, lengviau dirba ir jeigu kažką fiksuotume, manau, kad e, būtų kažkokie centrai padidėję. Ta, įdomiausia būtų padaryti smegenų skerspį ir pažiūrėti, kokia smegenų struktūra. Uh, ką darome su skaneriu gautais vaizdais. Ir kaip aš įrodžiau vaizdus, kur e, fiksuojama, kaip smegenys reaguoja į triukšmą. Ir e, tie vaizdai e, yra padaryti skanerių, kuris fiksuoja vaizdą dvi sekundės. neman, neįmanoma labai, gauti labai aiškaus tikslaus vaizdo. Tikrai yra ne, dar nedaug įrangos, kuri būtų tinkama tokiems tyrimams. Mums reiktų NIRS aparato, tai yra sudėtingesnis aparatas, kurie, kur, kur, kuriame naudojami infraraudoniai spinduliai, tačiau iš tikrųjų ta įranga pasiekė tik tai žievę, gilesnių sluoksnių ji nepasiekė. Ir žinoma, jeigu mums pavyktų prasiskarpti giliau, būtų daug įdomiau, kaip viskas vyksta smegenyse, kaip smegenys reaguoja, kuomet jos, kai žmogus verčia. Dėl, apie emocijas visos frazės, kur, kurias tarėme, buvo visiškai neutralios, emocijų nebuvo na, mes sąmoningai taip pasirinkome tokį metodą, nenorėjome, kad vertėjus blaškytų dar šis papildomas elementas. Ir man atrodo, kad emocijų kontroliavimas, kalbu bendrai apie žmonės, vertinant mm, šį aspektą mes neišvengiamai visi kažkaip reguliuojame, kontroliuojame savo emocijas, išgirdę kažkokį tai ištartą žodį, triukšmą, kai kurias emocijas nuslopiname. Ir tikrai būtų įdomu pažiūrėti, kaip tai daro vertėjai, kaip jiems pavyksta viską kontroliuoti. E, dėstydama, nes dėstu jau 25 metus, pastebėjau, kad emocijas galima panaudoti savo naudai. Tai jeigu sugebi mobilizuoti emocijas, tai e, nuslopinti jas, tai gali sukurti tam tikrą distanciją, kur yra naudinga. Taip, iš tikrųjų, aš apie tai galbūt nepagalvojau. Ačiū. Ačiū. Nikola Gorovski. Noriu padėkoti už tikrai įdomų pristatymą ir turiu klausimą, kurį užduosiu gimtają kalbą rusiškai. Galėčiau, žinoma, pasieškoti informacijos internete, bet, bet norėjau, nusprendžiau pasinaudoti jūsų dalyvavimu ir užduoti jums klausimą apie štai ką. Ar egzistuoja kažkoks tai esminis skirtumas, pasitelkiant naujausias žinias apie žmogaus smegenis, tarp e, gimtos kalbos, gimtasias kalbas valdančių centrų? kal, kalbų, kalbas, kur, kurias išmokame vaiky, išmokstame vaikystėje ir e, užsien, už, užsienio kalbų, kitų kalbų, kurias išmoko, išmokstame gyvenimo eigoje. Ar tai reiškia, kad skirtingi smegenų centrai kontroliuoja tas žinias ir ar kuomet kalbame gimtają kalbą ir kitomis išmoktomis kalbomis, ar yra skirtumų tarp to, kurie smegenų centrai aktyvuojasi? Ir, na, galbūt tai susiję, kaip jūs sakėte, su e, įrodytų faktų, kad vertėjai rečiau serga silpną protystę. Okay, merci beaucoup de ces questions. Euh, alors, je pense... Ačiū šį klausimą. Pradėsiu nuo jūsų paskutinio klausimo dėl apie, dėme, apie silpną protystę. E, nebūtinai mano tyrimas tai įrodo, bet e, Kanadoje buvo atlikti tyrimai, buvo tyriami dvikalbiai žmonės ir esmė ne tai, kokias kalbas žmogus moka, bet jeigu jis moka daugiau nei vieną kalbą, tai reiškia, kad jis išlieka aktyvus visą gyvenimą. Tai su, sukuria tam tikrą kognityvinį rezervą. Pavyzdžiui, kalbant apie pacientus, kurie susirga Alzheimerio, kitomis lygomis, e, e, silpnaprotystė reiškia tam tikrą struktūrinį smegenų pokytį, o š, ir būtent nuo to apsaugo dvikalbiškumas. Ir šis rytis tyriama e, jau ilgą laiką, man tikrai labai įdomu Ir atsakydamas į jūsų kitus klausimus, kai kalbame apie žmonės, kurie kalba dviem kalbomis, kurie yra dvikalbiai, e, tie, tais atvejais tie patys smegenų centrai dirba, tie patys centrai reguliuoja, abi, kuomet žmogus kalba abiem kalbomis. Ir atrodo, atrodytų, kad e, dvikalbių žmonių smegenys nelabai kažkuo tai ypatingos ar kažkuo skiriasi. Yra parengtas vienas tyrimas, kurio metu buvo tirta smegenys žmonių, kurie mokosi antrąją ar trečiąją kalbą. Ir, ir ypač aktyvus yra dešinysis pusrutulius ir tie patys, iš tikrųjų ne tie patys centrai mm, ak, ir aktyvuojasi. Tai yra zonos, kurios yra atsakingos už mąstymą, už kognityvinės funkcijas. Kalbame apie aktyves kognityvinės funkcijas. Ir ar tai būtų gimtoji kalba, ar kita išmokta kalba, smegenys reaguoja pusiau automatiškai. Atsiranda tam tikras automatizmas. Na, aš tikriausiai neatsakiau iki galo jūsų klausimą, bet aš negalėčiau komentuoti struktūrinių skirtumų tų uh, žmonių smegenų, kurie moka porą kalbų ir tų, kurie moka keletą kalbų. Tai labai sunku sukontroliuoti, tyrant, uh, ištirti visus centrus, kurie reaguoja smegenyse. E, kalbame apie semantikos suvokimą ir tokius įgūdžius reguliuoja smegenų dalis, kurios yra pasklidę po visas smegenis. Ir todėl tas paplitimas yra labai didelis smegenyse, visų centrų, kurie aktyvuojasi reikėtų specializuotis tikriausiai konkrečioje atski, atskiroje kalbos e, mokymosi srityje, bet e, iš ties sunku atskirti, ar yra kažkokių tai skirt, skirtumų. Dar trys kalbėtojai prašo žodžių. Ir po, kai išklausysime tuos tris kalbėtojus, e, išeisime kavos pertraukai. NATO atstovas. Labai ačiū už tokį emocingą pranešimą. Aš čia sėdžiu, turiu keletą klausimų ir komentarų. Aš nežinau, ar jūs galėsit čia atsakyti, gal aš greičiau čia pastebėjimą išsakysiu. E, aš kalbėsiu kaip vertėjas ekspertas, e, kuriam e, atrodo labai įdomu mokymasis, automatizmas ir panašiai. Ar jūs esate uh, E, nustatę, kad tam tikri e, gebėjimai vertėjų profesionalų galvose pradingsta ir kad tarsi e, tam tikra, tam tikra smegenų veikla keičiasi. Moterų ir vyrų skirtumai. Ar jūs čia išvelgėte kokių skirtumų? Aš ką tik perskaičiau knygą The Female Brain, moterų smegenys. Ir ten radau labai daug informacijos sakančios, kad yra nemažai skirtumai. Ar žiūrint per skanerius jūs matėte kažkokius skirtumus, nes atrodo, kad moteris turi tendenciją daugiau dalykų įsivaizduoti. Puikus klausimai. Kalbant apie e, samoningumą ir e, ir pasąmonės įtaka. Aš čia nežinau, ar mes iš tiesų galėtumėm pasakyti, kad labai daug mes per skanerius galėjome išvelgti. Gaila, bet negaliu Jums atsakyti. Dabar dėl to, ar profesionalus vertėjai praranda tam tikrus gebėjimus. Šis klausimas be abejo yra labai įdomus. Aš negalėčiau Jums dabar labai iškaus atsakymo duoti. E, aš galiu, negaliu daug pasakyti dėl vertėjų, bet dvikalbių asmenų smegenys turi tam tikrų pranašumų. E, žmogus gali lengvai rasti žodžių keletoje kalbų be didelių sunkumų. Ir, ir žmogui yra žymiai lengviau uh, apibriežti vieną ar kitą reiškinį. Ir galime pasakyti, kad turint keletą kalbų, uh, sakykime, galvoje, tie procesai nesulėtėja. E, ar mes turime tam tikrų pranašumų gyvenimui turėdami tokius gebėjimus. Negalėčiau to aiškiai pasakyti, tačiau manau, kad šiek tiek yra. Bet nereikėtų tam e, skirti per daug dėmesio. Aš girdėjau sakant, kad kai kurie vertėjai e, tarsi su, galvoja, kad jų atmintis prastėja bedirbant. Aš nežinau, nesu tikras, kad taip iš tiesų vyksta. Uh, E, tam tikras rezervas yra sukaupiamas vertimo praktikoje. Ir e, reikia pasakyti, kad atminties, trumpalaikės atminties ir ilgalaikės atminties e, skirtumai išriškėja. Mes tą sistemą šiek tiek analizuojame ir nemanau, kad iškyla grėsmė prarasti ilgalaikę atmintį. Tik keičiasi informacijos išlaikymo trumpalaikės informacijos išlaikymo gebėjimai. Tačiau e, panašu, kad vertėjams yra lengviau atskirti paviršutinišką informaciją, ją atmesti ir ją pamiršti, negu kitiems asmenims. Kitas klausimas, e, gana kontroversiškas, aš sakyčiau, dėl moterų ir vyrų skirtumų. Aš e, E, savo tyriamojoje grupėje turėjau ir e, merginų, ir vaikinų, ir didelių skirtumų neižiūrėjau. Buvo e, taip pat jau klausta apie skanerių triukšmą. Ta problema taip egzistavo. Ir mes turime suprasti, kad vertimas iš esmės yra tai vykdomas matant ir kūno kalbą ir to negalime atskirti. Tačiau kai kalbame apie uh, kalbėjimo ir sukratimo dalyką, uh, e, turime suprasti, kad uh, profesionalių vertėjų ir dvikalbių asmenų e, gebėjimai skiriasi. Aš esu dvikalbis, aš galiu klausytis, bet aš negaliu visko, ką girdžiu, išsakyti kitą kalbą. Ačiū. Ir dabar dar suteiksiu Astrahanės atstoviai e, Olgai Jagarovai žodį ir paskui Golvo universiteto uh, atstoviai. Prašau teikti po vieną klausimą ir kuo praktiškesnį klausimą, nes mes norime, kad posėdis baigtųsi iki 11.15, ne vėliau kaip 11.15. Labai trumpai prašyčiau klausti ir dar trumpiau atsakyti. Aš irgi pasinaudosiu galimybę pateikti klausimą savo gimtają kalbą, mano klausimas bus labai trumpas. Kaip visi puikiai žinome, vertėjo sinchronisto darbas yra labai, e, jame yra labai daug streso. Jūs per savo eksperimentą e, E, tarsi patalpinote savo e, tyriamuosius į gana nemalones, nejaukias sąlygas, į uždarą kabiną. Aš pati esu klaustrofobiška, man tai yra rimta problema. Aš dėl to turbūt e, patekusi į tokią kabiną, apie ko jūs kalbate, negalėčiau ne tik versi, bet negalėčiau net kvepuoti. Taigi, ar jūs nemanote, kad klaustrofobija įtakojo jūsų tyrimo rezultatus? Ar jūs manote, kad nesvarbu, kur vertėjas yra, jos smegenys veikia vienodai? Euh, très, très bonne question, en fait. Alors... Labai geras klausimas. E, taip, skanerio E, sąlygos yra, e, pil, sukuria tam tikrą papildomą stresą, ne taip kaip vertimo kabinoje. E, na, mes suprantame, kad magnetinėme skanerėje netgi žemės magnetinio lauko poveikis skiriasi ir dėl to žmogus, tam, žmogus kūnas patiria tam tikrą stresą. Bet kaip gerai iš tiesų? Uh, E, stresas įtakoja tas pačias, tuos pačius smegenų centrus, bet kokiomis aplinkybėmis. Ir e, tai e, mums atrodo labai įdomu, mus intriguoja, nes be bejonės stresas turi įtakos vertimo kokybei ir kalbos sinchroniniam valdymui ir vertimo sąlygomis, bet kada stresas patiriamas, todėl mes nemanime, kad tai pakeitė rezultatus. Ačiū. Aš esu iš Golvai. Aš, jeigu būčiau plenariniam posėdį, turbūt išjungtumėt mano mikrofoną, nes čia bus ne klausimas, o pastaba. Uh, Mano tyrimas man labai įdomus, nes aš pati labai panašą organizuoju ir tikiuosi, kad per trečiąją rektorių e, konferenciją aš tikiuosi, kad e, galėsiu pateikti savo studijos rezultatus. Mes tyriame žodžių suvokimą su savo studentais ir kitais akademikais. Manau, kad čia turime labai gerą auditoriją, kuri leidžia įvertinti vertimo e, studijas. Vertimo studijų yra labai nedaug. Uh, Bet e, aš žinau, kad mokydami studentus juos mes išmokome ne tik versti, bet ir išrūkdome tam tikrus ypatingus gebėjimus naudingus gyvenimui. Aš žinau, pavyzdžiui, kad jeigu mes turime dešimt studentų studijuojančių vertimą, nebūtinai jie visi taps vertėjais, bet jų e, profesiniai gebėjimai pravers kitose srityse, kurios, kur, ir tai bus labai naudinga. Labai ačiū. Aš žinau iš vertėjų mokymo. E, srities mes galime pasisemti nemažai informacijos. Jūs suteikite mums labai daug naudingos bazinės informacijos. Ir tai, ką jūs sakote, yra visiškai teisinga. Aš milai pasidalinsiu, milai pasidalinsiu su jumis jūsų sukauptą patirtimį. E, labai ačiū. Mes padėkojame daktarui Ervi Adelmu ir Dabar siūlau, kad sutrumpintume kavos pertrauką, negu buvo planuota, nedaugiau kaip 20 minučių. Ačiū.